Okay, colleagues, we can uh, look to make a start. Welcome, Mr. Chinesky. We have just one or two things to cover at the start. Kolegos, pradėkime. Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo darbo pradžios. Panas Černeskis gal galės dar atsikvėpti, atgauti kvapą. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Kolegos, turite darbo tvarkę? Manau, kad niekas neprieštarauja. Antras klausimas pirmininko pranešimai tokie. Turite sąrašą, į kokias kalbas yra verčiamas posėdis. Taip pat posėdis yra transliuojamas Europarlamento svetainiai. Šiandien nebalsuosime, bet rytoj balsuosime. Prašau nepamiršti balsavimo kortelių rytoj. Trečias klausimas. Posėdžio protokolo tvirtinimas. Šeši ankstesni posėdžiai, jų protokolai tvirtinami, jeigu nebus prieštaravimų iki šio posėdžio pabaigos. Protokolai bus laikomi patvirtintais. Na, o dabar ketvirtasis klausimas. 14 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, kitos institucijos. Esame paskyrę tris pranešėjus kitoms institucijoms. Ponas Červeckis, jo pranešimas ko gero svarbiausias, prašysiu pirmą pasisakyti, po to ponas Vistasen, jis kalbės antrasis, ponia Makovei šiandien jaučiasi nekaip ir aš manau, kad ponas Černeckis pristatys jos pranešimus. Ponas Vistisen. Panas Makovai pranešimus pristatysite. Gerai, ponia Šarneskai, jūsų eilė pirmiausia. Thank you, Mr. Chairman, I'm sorry. Ačiū, ponia pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlau keletą minučių, nes vėlavo lėktuvas. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia, nuo audito rūmų pradėsiu. Norėčiau priminti seną prašymą parengti laiku ypatingai pranešimą ir noriu pasakyti, kad pažanga yra pastebima, tačiau Europos auditorumai nepasiekė 18 mėnesių tikslo. Toliau uždarių, užbaigtų Olafo bylų, kurias tai susiję ne tik su auditorumais. E, jis turi savo e, metinė ataskaitai pateikti rezultatus tų užbaigtų bylų, jeigu individai, jų veikla buvo tyriama. Kas svarbiausia yra problemas su specializuotomis agentūromis. Auditorumai turi laikytis 54 punkto pagal bendrą sutarimą ir mokėti agentūrų išorės auditoriams ir taip pat užtikrinti geresnės gairias privatiems auditoriams. 2014 metais įsigymams ir administravimui skirtas laukui laikas e, sudarė daugiau kaip 1400 valandų papildomų darbo decentralizuotoms agentūroms. O papildomas išlaidos išorės auditojai sudarė 550 tūkstančių eurų. Mano nuomonė, audito rūmai turėtų aptarti su agentūromis šį klausimą ir rasti tinkamą sprendimą, kad būtų sumažinta administracinė našta. Dėl ombudsmeno. Nėra rimtesnių problemų. Tik tai reikia pasakyti, kad ombudsmeno biuro struktūra ir organizacija pagal veiklos ataskaitą netitinka organigramos, e, kuri pateikiama jos svetainėje, todėl ombudsmenė turi patikslinti, kaip šiuo metu organizuota yra tarnyba. Pavyzdžiui, naujas postas e, iniciatyvos tyrimo koordinatorius, jis neegzistuoja organigramoje. Ombudsmenė turi mus informuoti, ar tai yra platesnių restruktūrizavimo veiksmų rezultatas ir turi apibūdinti koordinatoriaus užduotis. Dėl išorės veiksmų tarnybos, tai aš keletą metų vis kartoju, kad yra tam tikras disbalansas dėl tautybių. Pastebime tam tikrą pažangą ir vis dėlto e, dar laukiame tolesnių patobulinimų. Be to, taip pat nenauja problema yra tai, kad delegacijų vadovai turėtų pagaliau suprasti, kad jie turi ir ne tik politinių, bet ir veiklos užduočių. Tinkamas bendradavimo užduočių valdymas yra būtinas. Kai dėl informatorių klausimo, tai taip pat reikia nurodyti, kad informavimo procedūros turi būti gyvenamos visoje veikloje susijusioje su užsienio politika. O toliau Europos vadovų taryba. Norėčiau pradėti nuo biudžeto kontrolės aspektų. Yra didelis nepanaudotų lėšų santykis visose kategorijose. Taryba turi parengti rezultatų rodiklius ir pagerinti biudžeto planavimą. Taip pat pagerinus e, biudžeto planavimą būtų galima išvengti didesnių pervedimų tarp biudžeto eilučių. Na ir pagaliau reikia pasakyti, kad vienas iš svarbiausių finansinių generalinio sekretariato tikslų 14 metais buvo Europa pastato užbaigimas iki 15 metų pabaigos. Tai to nebuvo padaryta. Todėl mes, mūsų klausimas yra, kokia yra atidėjimo priežastis, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymo patvirtinimo politinius aspektus, tai mes žinome, kad bendradarbiavimo srityje nėra pa, pa, pagerėjimo, nėra bendradarbiavimo. Tarybos generalinis sekretorius atsiuntė laišką atsakydamas į parlamento biudžeto kontrolės komiteto prašymą atvykti į apsikeitimą nuomonėmis 16 metų sausio mėnesį, tačiau neatsakė į tą kvietimą nei į klausimyną e, raštu, kuris buvo nusiųstas praeitų metų lapkričio mėnesį. Laiškė tiesiog patkartota tarybos nuomonė dėl finansinės informacijos, kuri buvo pareikšta ir anksčiau. Kadangi nėra bendradarbiavimo, aš jau pranešimo projekte siūlau, kaip ir praėjusiais metais, atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponui Čižneckiai. Ponas Vistersen gal galėtų mums pristatyti savo pranešimą ir gal galėtume taip pat pristatyti iš du ponios Makavėjai parengtos pranešimus. Aš pasistengsiu padaryti viską, ką galiu. Pone Makavėjai atsintė man savo e, pasisakymą, bet aš padėsiu nuo savo pranešimo. Pirmiausia, aš norėčiau pakomentuoti Europos socialinių ir ekonominių reikalų komiteto biudžeto vykdymo patvirtinimą. Iš karto noriu pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiavome ir aš norėčiau padėkoti šio komiteto sekretariatui už tai, kad jie puikiai su mumis bendradarbiavo ir mes esame patenkinti tuo, kaip 2014 metais, finansiniais metais, dirbo ekonominių ir socialinių reikalų komitetas. Be to, auditorumai pareiškė, kad vykdant šio komiteto biudžeto nebuvo padaryta svarbių klaidų. Tai yra labai gerai. Panaudojimo rodiklis yra 95,6 procento ir komitetas e, norėtų jį pagerinti ir pakelti iki 97. Ir nuo 2012 metų daroma nuolatinė pažanga šiuo klausimu. Taigi tai yra puiku. Mes manome, kad galima būtų dažniau naudoti videokonferencijų ir kitas technologijas tam, kad galima būtų dar labiau mažinti išlaidas kelionėms ir komandiruotėms. Ir tikime, kad komitetas atsižvelgs į šią, šią rekomendaciją. Toliau informatorių darbas. Mes laukiame ir, ir tikime, kad iki vasario pabaigos bus priimtos taisyklės dėl informatorių apsaugos ir tuomet tikimės, kad viename posėdį galima bus patvirtinti tą dokumentą. Yra dar kelios pastabos, bet jos nekelia didelių problemų. Iš esmės mes manome, kad e, ekonominio ir socialinio reikalų komitetas gerai tvarkosi, reaguodamas mūsų pastabas. Taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, paprašė, kad padarytume techninės korekcijas savo pranešime ir aš kaip pranešėjas pasistengsiu atsižvelgti į šį prašymą tam, kad galima būtų kuo geriau, tiksliau ir geriau atspindėti situaciją. Ir aš pasistengsiu siekti sutarimo dėl tų techninių korekcijų. Dabar Europos teisingumo teismas, čia aš taip pat norėčiau uh, padėkoti teismui už, už bendradarbiavimą. Britų vykdymo rodiklis yra 99 procentai ir mes norėtume paraginti teismą geriau išnaudoti turimus išteklius ir toliau geriau dėkti naujausias informacinės technologijas tam, kad galima būtų kuo maž, mažiau naudoti popieriaus ir taip pat reikėtų mažinti išlaidus vertimui žodžių ir raštų. Europos teisingumo teismas, Europos audito rūmai ketina atlikti dar vieną teisingumo teismo biudžeto įvertinimą, tam, kad galima būtų pagalvoti, kaip galima būtų dar geriau išnaudoti turimas priemonės, tam, kad galima būtų dar geriau tvarkyti finansinės ataskaitas. Teisėjų išorės veiksmai 2016 m. sausio mėnesį audito rūmai gavo pagaliau informaciją apie tai, po to, kai buvo pateikti keli prašymai. Ir aš matau, kad kai kurie teisėjai dalyvauja įvairiuose renginiuose, kurie neįeina į kurie nebu, nėra nurodyti išorės veiksmų ataskaitoje, kuri buvo mums pateikta. Todėl mes paprašysime teismo uh, tiksliau teikti ateityje informaciją, ypač apie teisėjų išorės veiklą. Mes manome, kad tai bus naudinga, galvojant apie tai, kaip dar galima būtų patobulinti teismo teisėjų darbą. Be to, mes raginame Europos teismo teismą mažinti automobilių parką ir uh, taip galima būtų sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančią naštą. Ir galiausiai mes apgalistavome dėl to, kad Europos teisingumo teismas vis dar nepatvirtino informatorių apsaugos taisyklių. Ir tikimės, kad šios taisyklės bus patvirtintos 2016 metais. Ir tuomet mes galėsime kitų metų pranešime dėl biudžeto vykdymo patvirtimo parašyti teigiamą išvadą apie tai. Toliau, ponia Makovei Čia pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie duomenų apsaugos tarnybą. Ir ponia Makovė dėkoja už bendradarbiavimą, o pastabos jos būtų štai tokios. Dėl interesų konflikto jį apgailistauja dėl to, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas nepateikė išsamios informacijos apie politiką ir todėl jį ragina e, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pateikti išsam informaciją apie visus darbuotojus ir taip pat apie nacionalinius ekspertus, kurie, buvo, kurie dalyvavo da, jų veikloje. Ta padaryti iki 2016 metų birželio mėnesio. Be to, jį taip pat ragina dėl da, atvirų durų politikos Ir taip pat ji ragina visiškai taikyti darbo tvarkos e, taisyklių 22 e, straipsnio C dalį. Dar vienas dalykas, ponia Makoveitė, suteikti išsame informaciją apie visus e, kontraktus, kurie buvo pasirašyti, net nepaisant to, kad jie galėjo turėti labai nedidelės įtakos procedūroms. Be to, jį primena pareigūnų tarnyba ir apie tai, kad parlamentas praeitais metais paprašė, kad Europos duomenų apsaugos priešios pareigūnas pateiktų išsamesnės informacijos apie visus savo darbuotojus, įskaitant ir papildomus darbuotojus, tam, kad Europos Parlamentas turėtų aišku vaizdą apie visus darbuotojus iki 2016 m. birželio mėnesio, bet to jį paprašė, kad būtų pateikti paaiškinimai dėl nacionalinių ekspertų gyvenimo aprašymų ir jų darbo patirties ir taip pat Pone Mokovei nesupranta, kodėl čia negali būti daugiau skaidrumo ir kodėl uh, Europos duomenų apsaugos priežos pareigūnas neteikia išsamesnės informacijos savo tinklalapyje. Tai tiek. Toliau, ar regionų komitetas? Pirmiausia, ponia Mokovei džiaugiasi tuo, kad regionų komitetas, ekonominio ir socialinių reikalų komitetas ir Europos parlamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri padės geriau išnaudoti turimus išteklius. ir ji mano, kad sutaupytos lėšos turėtų būti gerai prižiūrimos, tam, kad būtų aišku, kaip bus, jos bus naudojamos. Pone Makavė taip pat išsakė kelias kritiškas pastabas, rizikos vertinimas, kurį atliko auditorumai. parodo, kad dar ne visos rekomendacijos yra įgyvendintos. Ir ponė Makovei ragina komitetą paskubiau jas įgyvendinti. Toliau informacija apie regionų komiteto narių komandiruotės yra pernelik neaiški. Čia reikėtų įdėkti daugiau skaidrumo, ypač teikiant informaciją apie komandiruotės. Ir kiekvienoje metinėje ataskaitoje turėtų būti pateikta išsamesnė informacija tam, kad Bet tam, kad viskas būtų aišku, bet to reikėtų taip pat pateikti išmesnės informacijos apie regionų komiteto pastatų politiką ir taip pat apie tai, kaip yra val, e, tvarkomos sutartis dėl viešųjų pirkimų. Nes ji mano, kad e, čia e, galima būtų geriau atsižvelgti į vidaus pro, procedūrų taisyklės. Videokonferencijos e, pranešėjai nori, kad jos būtų dažniau naudojamos, lygiai taip pat kaip ir kitos informacinės technologijos, tam, kad galima būtų ženkliai mažinti išlaidas kelionėms. Ir paskutinis dalykas, pranešėja mano, kad Yra visiškai nepriimtina tai, kad regionų komitetas vis dar nėra išsprendęs uh, vieno atveju dėl E, informatoriaus apsaugos, nepaisant to, kad tarnautojų tribunolas priėmė sprendimą dar 2013 metais, o Europos parlamentas paragino regionų komitetą išnagrinėti tą atvejį savo rezoliucijų, kai buvo patvirtinta balandžio 2015 metais. Tai iš esmės tiek. Oh, okay, Dėkoju, ačiū abiems pranešėjams už jų pasisakymus, panui Čarlecki pirmiausia ir ponui Vistisen už tai, kad pristatė ir savo pranešimus ir paskyrė laiko ponios Makovei pranešimų pristatyti. Ir ponia Makovei turėjo aptarti visą eilę klausimų savo pranešimuose. Ir aišku, dabar mes turime tų pranešimų pristatymus ir tai yra puiku. Dabar suteiksime žodį kolegoms, parlamento nariams pakomentuoti, paklausti, galbūt e, bendrus komentarus pareikšite, o galbūt klausite konkrečiai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už pristatytus pranešimus. Ačiū dėl to, kad vėl buvo paminėtos tos temos, kurias galima vėl nagrinėti mūsų komitete. Džiaugiuosi, kad turėjau progą būti šešėliniu pranešėju nes iš pranešimų matyti, kad institucijos ES dirba puikiai ir tuo būdu gerina ES įvaizdį. E, jų darbas tiesiogiai e, įtakoja ES piliečių kasdienį gyvenimą. Būtent dėl to mes turime siekti, kad institucijos pirmiausia gerintų savo darbą. Tad liūdna, kad taryba ir Europos vadovų taryba, tai yra du, du, du vienetai, dvi institucijos kartais ne visada e, dirba taip gerai, kaip turėtų. Vėl šio, jos nusipelno kritikus dėl to, kad nepakankamai atsakingai elgesi ES piliečių atžvilgiu. Tos institucijos rinkosi nebendradarbiauti su Europos parlamentu biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros metu, jos neatsakė mūsų klausimus, nedalyvavo rengiant pranešimus, neatsakė net į tos klausimus, kurie tiesiog buvo susijęs su biudžeto gyvendinimu. Man tai atrodo yra gėdinga ir skandalinga situacija. Nebaigtas statyti Europos pas, pastatas, nebaigtas numatytas priimti aktas dėl informatorių apsaugos, e, neteisingai suplanuoti klausimai susijęs su darbuotojų mokesčiais ir panašiai. Ir be abejo, tie visi darbai labai gadina ES įvaizdį, ES piliečių akivaizdoje. E, visa tai pirmiausia, kaip jau sakiau, e, žaidžia ES piliečius, kuriems institucijos pirmiausia ir atstovauja. Tad turime kuo greičiau likusias problemas išspręsti. Kai dėl skaidrumo mums tenka pakomentuoti ombudsmeno instituciją ir audito rūmų e, situaciją. Norėčiau pabrėžti ombudsmeno atliktą tyrimą savo iniciatyvą ir norėčiau paminėti audito rūmus. Tos institucijos padeda užtikrinti didesnį skaidrumą Europos e, sąjungoje ir valstybėse narėse. Abitos institucijos 14 metais sutaupė nemažai lėšų, tačiau ombudsmeno įstaigai reikia pa, pagreitinti e, tam tikrų skundų sprendimą. Kol kas tos procedūros užima pernelyg daug laiko. Kai dėl Kai dėl Europos išorės veiksmų tarnybos galėtume pateikti porą e, rekomendacijų, pasakyti porą dalykų. Pirmiausia, šios institucijos struktūra yra pernelyg sudėtinga, ji neskaidri ir e, ši struktūra galėtų veikti daug produktyviau, jeigu jos struktūra būtų kitokia. E, procedūros yra labai gremėziškos, bet, bet kokia, kad kokios situacijos analizė yra pernelyg lėta, pernelyg daug sustabarėjimo, švelniai tariant. Yra pernelyg daug aukštas pareigas užimančių vadovų e, ir tiesiog rei, pakanka pasižiūrėti į schemą tos organizacijos kiek naujų valstybių narių atstovų yra Europos išorės veiksmų tarnyboje. Kalbu apie atstovus valstybių, kurios prisijungė po 2004 metų. Procedūros ten ilgos ir brangios, ir užsienyje veikiančių atstovybių kaštai irgi pernelyg dideli. Mums būtina pabrėžti, kad turi didėti šios institucijos darbų efektyvumas, nes aš iš tikrųjų manau, kad ši institucija uh, E, dėja nenuveikia viso to, ko mes iš jos tikimės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju už komentarus. Ar norėtų dar kas nors kalbėti? Prašau, kolegė. Ačiū už man suteiktą žodį. Mano kolegos pasakė tai, ką norėjau pasakyti aš. Nekartosiu to, ką jau girdėjome, bet norėčiau dar kartą tarti keletą žodžių dėl tarybos. Aš manau, kad tas bendratarbiavimo trūkumas, kurį demonstruoja taryba biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu, yra labai sudėtingas dalykas. Ir tai iš tikrųjų pakerta Europos institucijų e, patikimumą. Mokesčių mokėtojai neigiamai paskui vertina ES institucijas. Būtent dėl to Europos institucijos mūsų piliečių mokesčių mokėtojų pasitikėjimą. Tačiau matome, kad situacija gali būti ir dar prastesnė. Tiesiog yra pakirtamas Europos parlamento veikimo legitimumas. Nes biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu juk turi vado, dalyvauti ir Europos parlamentas. E, tarybos nebendradarbiavimas pažeidžia ES sutartį. Europos, e, Europos tarybos laikysena tiesiog pažeidžia tą džentelmenišką susitarimą, kuris egzistavo nuo 20 amžiaus, e, nuo, nuo Europos Sąjungos tiesiog pradžios. Taigi, mano kolega Pascal Durand, kuris AFKO komitete rengė pranešimą dėl 14 metų tarybos biudžeto jaunų patvirtinimo sakė, kad nuo 2009 metų daugiau negu 3 milijardai eurų buvo išleista nesiskaičius už juos. Ir manau, kad iš tikrųjų yra atėjęs laikas tarybai ir komisijai pradėti dėrėti su parlamentu, kad būtų galima suteikti įtaig, įta, prieigą parlamentui prie reikiamų dokumentų ir be abejo šį beitą reikia pakeisti. Mes nenorime kiekvieną kartą, kai tik susitinkame per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kartoti tą patį per tą patį. Būtinas didesnis skaidrumas ir čia šį taisyklį yra taikoma visiems, skaitant ir ES tarybą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponui Soltas. Pone Kalenbach, prašau, žodis jums. Ačiū. Dėkoju auditorumams ir pranešėjams. Neturiu daug ką pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Na žinoma, dar kartą dėkoju pranešėjams, tačiau kai kurių pranešimų atveju mes turime daugiau susitelkti prie atskirų detalių. Be abejo, tai bus proga pateikti pakeitimus. Ir žinau, kad tai bus padaryta esant puikiai kolegiškai atmosferai. Kai dėl to, ką kolegos minėjo dėl tarybos, šį kartą keitimasis informacija suveikė puikiai. Europos parlamentas turi teisę žinoti, kaip buvo išleisti ES mokesčių mokėtojų pinigai. Be abejo, dar galima daug ką pagerinti, ypač kai kalbam apie bendradarbiavimą su taryba. Tačiau aš manau, kad dėl 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo situacija bus kitokia. Aš manau, kad situaciją galima pasitikėti ir kad mes rasime sprendimą E, rasime galimybę suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, te pažeidžiant mokesčių mokėtų interesų. Šiaip ar taip mes esame patenkinti atliktų darbų, kuris buvo nuveiktas mūsų agentūrų, mūsų institucijų, auditorumų. E, bendrai kalbant, efektyvumas ir taupumas buvo dominuojantis principai. Ne visada reikia prašyti mažinti lėšas bet kokiu atveju, kad ir apie kokią sritį bekalbėtume. Reikia atsižvelgti į efektyvumą ir orientuotis į rezultatus ir agentūrų ir institucijų. Reikia, kad jos turėtų reikiamus išteklius tam, kad galėtų tinkamai atlikti savo pareigas. Taigi mes čia kalbame ne apie kažkokius biudžeto sumažinimus, labiau kalbame apie efektyvumą. ypač kai kalbam apie darbuotojų mažinimą. Tai neturi būti daroma tiesiog piktavališkai. Ačiū, sako pirmininkas. Ar norėtų kalbėti kažkas iš audito rūmų ar komisijos, regisi, kad ne. E, tarybai buvo skirti mūsų komiteto narių komentarai, labiausiai buvo minėta tai, kad trūksta bendradarbiavimo, trūksta skaidrumo. Ir kasmet iš tikrųjų vis vykstančio diskusijų yra tarp, e, kartojama daugmaž tas pats. Gal būtų klausimų, kol kas neišgirdome skirtų pranešėjams. Tačiau diskusijos pabaigoje suteiksiu žodį pranešėjams. Galbūt jie dar norėtų kažką pridurti. Pone Černet, žodis jums. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem bardzo podziękować. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems gerbiamiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijoje. Pritariu kolegai Sekovskijai. Pritariu mūsų vicepirmininku, pritariu poniai Kalenbach. Matome, kad norime didesnio skaidrumo, kurį demonstruotų savo darbę taryba. Ir visai teisingai. 12 metų esu Europos parlamento narys ir kiekvieną kartą kasmet istorija kartojasi. Kiekvieną kartą taryba tiesiog iškilmingai tyli. Vyksta, galėtume sakyti, kurčiųjų dialogas. susidaro įspūdis, kad taryba nereaguoja į mūsų siūlymus ir ne, ne, ne, nesistengia užtikrinti didesnio skaidrumo. ES mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, kam naudojami jų pinigai. Tikėkime, kad kitame situacija pagerės, kaip sakė ponia Kalenbach. Tačiau turiu pasakyti, kad Aš vilčių turiu mažiau neigu ji. Tikiuosi, kad aš būsiu klydęs, o ponia Kalenbach bus būsi teisi. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponia. Vis tik prašom, dėkoju kolegoms už pagalbą šiame darbe ir visus turinčius pakeitimų raginu, kojo greičiau juos pateikti. Aš norėčiau įtraukti jų kaip galima daugiau, kad būtų galima parengti kompromisinius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad procesas bus sklandus ir visų nuomonės, e, daugumas nuomonės bus įtrauktos į pranešimą. Tai lauksiu dabar šios proceso dalies. Ir prašom pasakyti, jeigu manote, kad kažką praleidome pranešime, taigi lauksime tolesnės procedūros. Ačiū. Ir pagaliau turiu priminti kolegoms, koks yra grafikas. Terminas pakeitimams yra kovo ketvirta diena tvirtinamas biudžeto kontrolės komitete yra kovo 20-23 dienos, o plenarinė sesija tvirtinimas balandžio antrojoje sesijoje. Tai baigiame aptarnėti šį klausimą, toliau kitas klausimas agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Tai yra mano pranešimai, todėl aš norėčiau pristatyti juos pats. Pirmiausia, noriu padėkoti šėliams pranešėjams, kurie dirbo kartu rengiant šios pranešimus. Na, o aš šiandien norėčiau pakalbėti apie horizontalius klausimus ir paminėti vieną ar du klausimus susijusius su atskiromis agentūromis. Pirmiausia, svarbu pripažinti agentūrų atliekamas užduotis. Kolegos čia minėjo anksčiau, kad jos turi svarbes užduotis teikia svarbias paslaugas ES ir turime tai pripažinti, o ne vertinti tiesiog agentūras, kurios, ne, kurios nieko neveikia. Biudžeto vykdymo proceso prasme šiuo metu žinome, kad nėra nuomonių su išlygomis pateiktų audito rūmų ir mažiau komentarų dėl agentūrų ir biudžetų. Noriu informuoti kolegas, kad neseniai taryba tarybos nuotinių atstovų komitetas e, taip pat svarsta šį klausimą ir rekomenduoja įvykdyti, patvirtinti biudžeto įvykdymą visoms agentūrams. Tai yra gera žinia iš tarybos, kuri taip pat pripažįsta agentūrų pasiektą pažangą. Dėl mano pranešimų, tai aš pateikiau keletą komentarų dėl biudžeto, biudžeto planavimo, paminėtos klausimas dėl perkelimų, taip pat sakau, kad svarbu, jog skirtume tarp suplanuotų ir nesuplanuotų perkelimo. Dauguma perkelimų yra suplanuoti, nes agentūros vykdo daugiametės programas, bet taip pat aš parašiau, kad, kad ten, kur yra problemų dėl perdėlių perkelimų, tai tos agentūros turi spręsti šias problemas. Horizontaliame pranešime aš taip pat miniu tai, kad svarb, miniu bendrų paslaugų svarbą ir sinergijos tarp agentūrų darbo. Tokiu būdu galima gerinti paslaugas ir taip pat gerinti agentūrų darbo veiksmingumą, būtent kuriant masto ekonomiką. Iš pasikalbėjimų su agentūromis pastebėjau, kad Daugelis jų užsima bendru darbu, bendradarbiavimu, tačiau aš raginu jas eiti dar toliau, jeigu tik įmanoma, kad veiksmingumos prasme sutaupyta lėšų būtų daugiau. Taip pat aš miniu ir žmogiškųjų išteklių valdymą. Agentūros skundžiasi dėl to, kad jos ne tik turi sutaupyti 5 procentus darbuotojų sąskaitą, bet taip pat dar papildomai perkelti 5 procentus e, e, darbuotojų į rezervą. Todėl ta, e, aš raginu jas būtent tai ir daryti. Dėl vadovų postų, tai žvelgiant į agentūras, vaizdas gana mišus, kai kurios pasiekia lyčių balansą, kitos net, kitoms netaip gerai sek, sekasi, todėl raginu juos siekti tokių geresnių rezultatų. Taip pat dėl skaidrumo pripažįstu, kad virš 80 procentų agentūrų turi kovos su sukčiavimu strategiją, iš agentūrų, visų agentūrų 3 sako, kad dar patvirtinus tokią strategiją kažkada 16 metais turime tam tai remti ir užsiekti užtikrinti, kad taip įvyktų. Taip pat paminėjau tai, kad visos agentūros patvirtina strategiją kovai su interesų konfliktu ir e, tos, ta politika suderinta su komisijos gairėmis. Virš 90 procentų agentūrų turi politiką, biografijų e, ir interesų deklaracijoms tarp vadovų ir vyresniesiams ekspertams. Yra agentūrų, žinoma, kurios turi problemų šią prasme ir pranešime aš raginu jas imtis žingsnių, užtikrinant, kad kontrolės sistemos valdyti interesų konfliktus ir skaidrumą būtų įdėktos. Dėl rezultatų, tai aš paprašiau audito rūmų pateikti agentūrų rezultatų įvertinimą, nes šis komitetas ir audito rūmai teigia, kad reikia pereiti prie sistemos, kur daugiau dėmesio skiriame rezultatams ir nemanau, kad E, čia nereikėtų įtraukti agentūrų. Mums reikia užtikrinti, kad jų rezultatai gerėtų ateityje, o tai reiškia, kad auditorumai galėtų daugiau pasidomėti ateityje tuo aspektu. Taip pat miniu ir komunikacijos ir matomumo klausimą. Kai kas e, komitete ne vieną kartą yra sakęs, kad agentūros dirba daug, tačiau ne visi žino, kad jos egzistuoja, kokį darbą jos dirba. Todėl Reikia, kad visos agentūros pagerintų šią, šį aspektą. Agentūros teigia, kad jos tengiasi pagerinti savo matomumą, tačiau manau, kad galima padaryti daug daugiau šioje srityje, todėl aš raginu agentūras teikti pasiūlymus, kad jos įrodytų, parodytų, ką daro, kad būtų geriau matomos, geriau komunikuotų su visuomenės nariais. <clears throat> Dėl kitų komentarų. Būstinių sustarimas E, tarp agentūrų anksčiau yra praeities e, klausimas, tik tai keturios agentūros dabar nebeturi susitarimų su valstybėmis, kuriuose jie dirba ir mes raginame jas užbaigti tokias darybas. Daugelį atvejų e, kaltė tenka valstybėms narėms, o ne agentūroms, tačiau sieksime pažangos ir čia. Kitas klausimas, kuris dažnai iškyla, yra klausimas, kas moka už išorės auditą atliekamą agentūroje. Agentūrose. Agentūros mano, kad auditorumai turėtų už tai sumokėti, auditorumai na, mano, kad pačios agentūros turi mokėti už išorės auditą. Aiškumo šiek tiek trūksta čia. Bendrame požiūrėje, dėl kurio sutrėme, sakoma, kad auditorumai turėtų sumokėti. Tačiau auditorumai kalba apie kitas reglamentus ir kitas taisyklės, kurios rodo, kad agentūros pačios turi susimokėti. Savo pranešime aš klausimą keliu, tačiau ketinu ir pateikti pakeitimą, sakantį, kad mums reikia aiškumo ir šios problemos sprendimo ateityje. Taigi tokie bendri pastebėjimai, o insaviame pranešime dar norėčiau keletą žodžių Žodžiu, tartai apie dvi agentūras ankstesnė diskusijose aš kolegoms minėjau tai, kad visos agentūros turi išvadas be pastabų. Dėl dviejų agentūrų yra pabrėžiami kai kurie dalykai. Yra kažkokių trūkumų, kuriuos auditorumai paminė metinėje ataskaitoje. Pirmiausia, EULISA e, agentūra Čia klausimas dėl turto perkelto iš komisijos į agentūrą vertės, ypač kalbant apie informacinės technologijas, tol reikia čia daugiau detalių sužinoti, galbūt reikės imtis kažkokių veiksmų, o kitas dalykas EIT agentūra dėl finansinių įnašų e, žinių informacijos bendruomenėms. Nustatytas skaičius yra 25 procentai visų įnašų. Pokalbėse su agentūra sužinojau, kad problema yra išspręsta, tačiau 15 metų biudžete tai buvo problema, ką paminėjo ir audito rūmai. Taigi tiek e, klausimų, kurias norėjau paminėti dėl atskirų agentūrų taip pat. Tačiau, kaip sakiau, taryba rekomendavo pat patvirtinti biudžeto įvykdymą visoms agentūroms, nes audito rūmai pateikė nekvalifikuotą nuomonę, todėl aš irgi rekomenduosiu, kad visų agentūrų 14 metų biudžetai būtų, jų įvykdymas būtų patvirtintas. Tikiuosi, kad e, kalbėjau ne per ilgai ir ne per daug smulkiai. Na, o dabar e, komiteto nariai, jeigu nori, gali pasisakyti. Thank you, Derek, for your excellent speech. I cannot speak more. Dėkuoju, Derekai, po tokios puikios kalbos, vargu ar ką galėčiau pridurti. Tuoj pasiimsiu savo popierių. Na, ne, ne, jokauju. Aš kalbėsiu pono Deutsche vardu ir šiek tiek pakomentuosiu agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, o taip pat sekretoriatui už puikų bendradarbiavimą. Derek Voginas puikiai dirbo ir pranešimai įsamei apžvelgia agentūrų veiklą, ypatingą dėmesį skiriant biudžeto įvykdymui ir šių agentūrų finansiniai būkliai. Šiuo metu nėra audito rūmų nuomonių su pastabomis, su išlygomis. Tai yra labai gerai. Todėl mes galime pasidžiaugti, kad iš esmės agentūrose yra mažiau problemų dabar nei buvo praeitėje nes e, anksčiau audito rūmai pateikdavo pastabas kur kas dažniau. Buvo pastebėti kai kurie e, trūkumai dviejose agentūrose, bet iš esmės tai nepakeitė auditorių nuomonės nes tos pastabos nekėlė jokios rizikos ir neturėjo didelės įtakos ataskaitų kokybei. Todėl buvo nuspręsta patvirtinti visų agentūrų biudžeto įvykdymą. Tokį sprendimą galime priimti dėka visų mūsų bendarbiavimo ir taip pat dėl to, kad agentūros ėmėsi nemažai žingsnių pastaruoju metu. Ir mes raginame vis, patvirtinti visų agentūrų biudžeto įvykdymą. Ir manau, kad tai yra puikus rezultatas tiek agentūroms, tiek biudžeto kontrolės komitetui. Aš esu įsitikinęs, kad kitais metais agentūros imsis kitų žingsnių, siekdamos pagerinti savo veiklos efektyvumą ir vidaus kontrolės sistemas. Taip pat tikiuosi, kad ir toliau bus tobulinamos visos finansai susijusios taisyklės, nors, kaip minėjau, pastaraisiais metais buvo žengti teisingų kelių ir manau, kad tiesiog mes turime taip pat panašiai ir dirbti ateityje. Tokia yra pono Deutsch pozicija. O aš manau, kad reikia geriau bend, bendrauti, reikia daugiau komunikacijos. Štai tokia yra mano pozicija. Ir aš norėčiau kreiptis į visas agentūras Mes turime geriau komunikuoti su žmonėmis ir turime taip pat siekti, kad ES institucijos geriau bendradarbiautų tarpusavėje. Uh, like to, uh... Dėkoju. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti apie agentūrų biudžetų patvirtinimą? Jūs norėtumėt kažką pasakyti, prašau. Um, thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Komisijos vardu aš norėčiau trumpai sureaguoti į kai kurias pastabas, kurios buvo įsakytos rezoliucijos projekte. Ir aš kalbu apie rezoliuciją skirtą tam, kaip komisija naudojasi pareigybių rezervų, į kurį komisija turėtų atkreipti 5 procentus visų laisvinusių postų. 14 punktas. Taip pat tenai kalbama apie agentūras ir išorės finansavimą. Pirmininkas Gal jūs galėtumėt pat pakomentuoti tai, kas turėtų mokėti už išorės auditą, nes tai yra šiuo metu aktualus klausimas. Taip, pirmininkė, dėl jūsų paskutinio klausimo, tai galiu pasakyti, kad mes pasistengsime į jį įsigilinti. Toliau to. to pareigybių rezervas ir tikslas 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių. Komisijos komunikate, kuris buvo paskelbtas 2014 metais, yra nurodyta, kaip ketinama keisti e, agentūrų darbuotojų skaičių 2014-2020 metais. Ir tas e, planas buvo skirtas tam, kad galima būtų pasiekti 5 procentų pareigybių sumažinimo tikslą, kuris yra nurodytas tarp institucinėme susitarime. Komisija taip pat e, e, išskiria trys agentūrų kategorijas. Tai yra tos agentūros, kurios reikia, veikia nuolatos, tos, kuriuoms reikia naujų darbuotojų ir tos, kurios įgyja naujų funkcijų. Uh, Mums reikėjo sumažinti darbuotojų skaičių 5 procentais visose agentūrose. Ir tas e, rezervas yra reikalingas tam, kad mes galėtume da, e, skirti daugiau laiko, daugiau postų toms agentūroms, kurios parenka antrą ir trečią kategorijas. Tai reiškia, kad agentūros, kurios uh, veikia stabiliai, turės daugiau nei 5 procentais sumažinti savo darbuotojų skaičių tam, kad kitos agentūros yra tos, kurioms reikia naujų darbuotojų ir kurios dabar turi naujų funkcijų, galėtų veikti ir kad kartu būtų pasiektas tas 5 procentų tikslas. Komisija mano, kad gerinant darbo veiksmingumą, efektyvumą taip pat būtų atsižvelgta į šį nustatytą tikslą. Ir komisija nagrinėja, kaip galima būtų pagerinti agentūroms teigiamas paslaugas. Be to, agentūros turėtų geriau bendradarbiauti tam, kad galima būtų spręsti turimas problemas. Tarp institucinė darbo grupė kuri užsijima agentūrų klausimų, susirinksi savo kitą posėdį kovo 14 dieną. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad komisija paprašė šios darbo grupės parengti planą, kuris leistų mums pagerinti darbo veiksmingumą. Ir e, pasiūlymas jau beveik yra parinktas ir aš tikiuosi, kad iki šių me, šių, šios savaitės pabaigos ir parlamentas ir kitos institucijos gaus tą pasiūlymą. Dabar kelios pastabos dėl tų 5 procentų sumažinimo. Jau minėjau komisijos komunikatą paskelbtas 2013 metais. Ten yra nurodytas tik tai planas, bet jis nėra visiškai privalomas. Jums yra žinoma, kad kiekvieną kartą tvirtinant metinį biudžetą, biudžetą tvirtinančios institucijos išnagrinėja kitų metų poreikius ir atitinkamai pakoreguoja komisijos e, pasiūlymą. Ir taip pat institucinis susitarimas e, nurodo, kad e, pen, reikia mažinti darbuotojų skaičių 5 procentais, niekaip nepažeidžiant tarybos ir Europos parlamento įgaliojimų biudžeto srityje. Taip pat čia reikia pasakyti, kad komisija mano, kad kad e, reikia atsižvelgti į naujus iššūkius, ypač migracijos srityje. Ir, ir tai, kad komisija pasiūlė taip pat praplėsti kai kurių agentūrų veiklą, pirmiausia, Frontex ir IASO agentūrų veiklą, ir beje, tam pasiūlymui pritarė Europos parlamentas. Ir komisija mano, kad tai pareikalaus papildomų uh, išteklių ir jų negalima uh, įtraukti. Uh, jiems negalima taikyti to tikslo 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių. Toliau agentūros, kurios gauna da, uh, kurios teikia paslaugos už mokestį ir ar negalima būtų jų veiklą finansuoti iš to mokesčio. Taip, tai iš tikrųjų yra racionalus pasiūlymas ir galima būtų jį nagrinėti komisijoje. Iš tikrųjų, tos agentūros, kurių veikla iš dalies arba visiškai uh, finansuoja uh, verslas per mokesčius, yra atskira agentūrų kategorija, nes šios agentūros renka mokestį už savo paslaugas, iš tos paslaugos tos, to, tas mokė, tie mokesčiai didėja. Ir reikia neprarasti budrumo, nes mes nenorime, kad didinant mokesčių, mokestį už paslaugas būtų sudaroma didesnė finansinė našta. Komisija yra nusteikusi lankščiai nagrinėti šį klausimą. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad tarp institucinė darbo grupė paragino komisiją parengti planą dėl šio klausimo ir tas dokumentas yra baigiamas renkti ir mes iki šios savaitės pabaigos tarybai ir Europos parlamentui turėtume atsiųsti tą dokumentą mes nagrinėjame, kaip galima būtų pakoreguoti šių agentūrų darbuotojų skaičių ir kaip galima būtų užtikrinti, kad keičiantis darbo grūvius galima būtų keisti ir darbuotojų skaičių. Be abejo, mums reikia nustatyti racionalius ir da, išmanius rodiklius ir taip pat nepamiršti kad ir tose agentūrose taip pat galima būtų toliau gerinti darbo efektyvumą. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Dėkuoju. Jūsų komentarai tikrai labai naudingi, ypač jūsų nuorodos į lankstumą, kuriuo galima pasinaudoti, e, ypač kalbant apie agentūras, kurios teikia paslaugas už mokestį. Tai be abejo yra mums naudinga informacija ir naudinga pastaba diskusijose, jeigu galėtumėte daugiau informacijos pateikti šią temą. E, tai tuomet e, galėtume pasakyti, kad mūsų ta informacija galėtų būti naudinga, jau lab, kad tokių karštų temų mes jau neišvengėme anksčiau vykusiuose diskusijose. Ar kas nors dar norėtų pridurti kažką prieš užbaigiant šio klausimo nagrinėjimą? Regis ne, tai tuomet apibendrinimui. Dar kartą noriu padėkoti šešėlinims pranešėjams, kurie dirbo tikrai puikiai. Ačiū sekretoriatui už atliktą gigantišką darbą. E, visi sekretoriato nariai dirbo tikrai e, labai nuoširdžiai, intensyviai. Ačiū auditorumams, ačiū agentūroms už bendradarbiavimą. Ir iš tikrųjų buvo pasiekta labai reikšmingos pažangos pastarojų metų, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tiesiog norėčiau dar pridurti, kad rekomenduočiau patvirtinti biudžeto įvykdymą visoms agentūroms. Tikimės, kad ir toliau bendradarbiavimo situacija gerės ir bus atsižvelgta Europos komisijos rekomendacijas, bus geresnė, geresnis komunikavimas ir biudžeto vykdymą patvirtinti bus galima dar sklandžiau. Tad e, iš tikrųjų dar šis tas lieka nuveikti, pagerinti, o šiaip apskritai norėtume pasakyti, kad situacija yra tikrai nebloga. Šiuo baigėme šio klausimo nagrinėjimą. I... O dabar keliaukime prie kitos temos. Tai yra specialusis pranešimas dėl kredito reitingo agentūrų. Ir ponas Valį štai ką tik atvyko ir galės pateikti savo pranešimą. Jis iš auditorumų taip pat pasisakys atstovas, kuris taip pat pagrįšį pranešimą. Dėkoju. Ačiū biudžeto kontrolės komiteto nariams už pakvietimą į posėdį. Dėkoju už galimybę pateikti čia pranešimą. E, e, ši, man tenka didelis malonumas bendradarbiauti su šiuo su jūsų komitetu ir pateikti informaciją susijusią su atliktų darbu. Taip pat norėčiau pasakyti, jog labai vertinu tą darbinį dokumentą, kurį kurį, kurį parengė ponas Oaly. Jam, jo dokumente e, labai aiškiai išdėstyta auditorumų nuomonė. Tai galėtų būti puikus pagrindas tolesniai diskusijai. Pradėti reformų procesą yra iš tikrųjų svarbu. Mes ėmėmės to prieš keletą metų, ėmėmės nagrinėti temas susijusią su ES valdysena. Šiuo požiūriu Tas pranešimas yra dar vienas leidinys susijęs su ekonominė ir finansinė valdysena. Mes jau parengėme du pranešimus dėl priežiūros tarnybos. Ir paskutinį, praeitą mėnesį mes pareigėme pranešimą apie finansinę pagalbą sunkumų patiriančioms šalims. E, praėjusią savaitę parengė pranešimą apie techninę pagalbą teiktą Graikijai, kurią koordinavo Europos komisija galėsiu dar kartą atvykti šį komitetą ir šitų dviejų pastarųjų minėtų mano pranešimų e, informaciją patvirtinti dar e, detaliau. Kai dėl esmo. E, auditorumai parengė 15 e, metų specialų pranešimą. Mes vertinome, kaip veikė kredito agentūros, kaip jos buvo valdomos ir kiek įtakos tam turėjo esmą egzistavimas. 2008-aisiais kilo finansų krizė ir tuomet kredito agentūros buvo kritikuojamos už tai, kad reikšmingai prisidėjo prie problemų finansų rinkose, nes trūko skaidrumo, kai jos teikdavo savo vertinimus, taip pat susidurta su interesų konfliktais. Kreditų e, reitingo agentūros svarbus e, subjektai yra investuotojams. Kai kuriais atvejais e, tai padeda išsiaiškinti ir kiek patikimi yra investuotojai. Mes kalbame ne tik apie bankus ar komp kažkokias kompanijas, kalbame apie įvairius e, ekonominius subjektus. Kreditų reitingo agentūros darbo spragos buvo bandomos taisyti, stiprinant reguliavimą, siekta, kad agentūros taptų labiau atskaitingos. ESMA sausio 1 2011 metais tapo e, finansinės e, sistemos priežiūros ES dalimi ir e, ji įgyjo teisę prižiūrėti ir reikalui esant skirti sankcijas kreditų reitingų agentūroms. Mes čia kalbame ir apie kreditų reitingo agentūras ir apie depozitoriumus. Buvo kalbama pirmiausia apie operacijas, kurias vyktų kredito reitingo agentūros. Pirmiausia, mes patį registravimo procesą stengiamės apimti ir taip pat priežiūros veiklą, kalbant pirmiausia apie planavimą, rizikos vertinimą, stebėseną ir skaidrumą. Kągi radome? Priejome prie išvados, kad reitingų agentūros pradėjo registravimo procesą žymiai e, gyvendinti sparčiau, tačiau procedūros dar tebelieka pakankamai grėmėstiškos. Tad reikėtų atskirti vieno kitos registravimo atvejus ir paskui skundų nagrinimo procedūrą, kur reikalingi specialūs teisiniai reikalavimai ir jų atitikimas. E, esma registravimo nepakanka, kad kreditų reitingo agentūros taptų uh, legaliai veikiančios uh, sąjungos sistemoje. Tam reikalingi papildomi įvertinimai. Uh, kreditų e, reitingų agentūras registruoja ESMA, bet jas dar turi patvirtinti ir eurosistema. Kai dėl priežiūros veiklos mes radome, kad ESMA priežiūros ištekliai buvo per menki, matant, kiek išaugo jų paslaugų populiarumas. Tad kai kuriais atvejais tiesiog trūko dokumentų o kai kuriuose srityse ne, nepavyko išsamei ir iki galo atlikti pradėtų tyrimų. ESMA yra įsteigusi centrinį depozitoriumą, kuris atitinka platformą, kur teikiama visiems prieinama informacija e, kredito reitingo agentūroms. Tačiau dar tebėra tam tikrų klaustukų dėl to, kokius tikrinimus atlieka ESMA ir kai kurių kitų aspektų susijusioje platforma. Informacijos atskleidimas kredito reitingo agentūrų <clears throat> ne visada padeda kredito reitingo agentūrų naudotojams uh, užtikrinti, kad viskas bus atlikta pagal numatytas olumo taisyklės. Uh, Taip pat aktualūs yra išimčių atvejai. Gerbiami komiteto nariai, mes pateikėme seriją rekomendacijų, kurių tikslas yra pagerinti priežiūros kokybę, dokumentų priežiūros kokybę. Svarbu, kad būtų užtikrintas rizikos atsekamumas ir kad būtų tinkamai išanalizuoti svarbiausi aspektai susijęs su kreditų reitingų agentūrų metodologija ir jos įgyvendinimu. Galimi interesų konfliktai yra labai jautris rytis ir čia mes rekomenduojame, kad esma čia sugriežtintų savo priežiūros veiklą, ypač susijusią su informacijos teikimu kredito reitingo agentūroms. Po šio audito mes manome, kad esma turi tvirtą pagrindą tam, kad kredito reitingo agentūros būtų tinkamai prižiūrimos. Mes taip pat manome, kad dar galima ir daugiau šitą pagerinti. Po mūsų rekomendacijos įgyvendinimo esma bus geriau pasirengusi imtis efektyvos priežiūros. Ačiū už jūsų malonų dėmesį. Tu pasirengęs atsakyti į visus klausimus, kurių jums galėtų kilti. Ačiū. Next, the, uh, rapporteur. Toliau pranešėjas, panas Balė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumų atstovams, nes auditorumai mums pateikė labai aiškę analizę ir esmą gali pritarti šiai atliktai analizai. Savo darbo dokumente susitelkiau prie kai kurių aspektų, aspektų, kurie man pasirodė esantis e, patys svarbiausi ir kuriuos reiktų pagerinti. Esma turėjo labai greitai gyvendinti registracijos procedūrą kredito reitingo agentūroms. Ir e, tuo būdu po krizės 2008 metų buvo bandoma užtikrinti didesnį pasikeimą minėtomis agentūromis. Ši sistema ir toliau kinta, kol kas nėra įdėkta registravimo vieningos procedūros ir tai be abejo yra vienas iš labiausiai probleminių aspektų. E, standartizuota metodologija padėtų E, įgyvendinti visiems vienodą e, registravimo procedūrą ir didesnę apsaugą visiems. Mes pabandėme sustiprinti kredito reitingų agentūrų pozicijas registravimo procedūros metu, kad būtų galima tinkamai atlikti įvairių procedūrų vertinimą. Lygiai taip pat ir su rizikos įvertinimu, tai yra dar vienas klausimas, prie kurio norėčiau šiek tiek apsistoti ilgiau. Kai dėl pačios rizikos Jos turi būti identifikuojamos skaidriai ir atsekamai. Kol kas procedūros e, yra vidaus. E, rizikos vertinimas vyksta be jokios registracijos priežasčių, kodėl vieni ar kiti sprendimai buvo priimti. Ašgi manau, kad reikėtų, kad būtų tiksli dokumentacija vedama, kad būtų galima labai aiškiai rasti priežastis vieniems ar kitiems sprendimams. Būtina, kad sprendimai būtų priimami adekvatus, agentūrų yra dabar 26, tačiau informatikos priemonės galėtų padėti visą tą informacijos rautą, padėti tvarkyti daug efektyviau, ypač kai kalbame apie informacijos atsiekamumą o tai gali mums padėti išvengti per nelik didelės rizikos. Taip pat reikia pagerinti esmos e, e, informatikos portalą, kad e, informacija būtų lengvai randama, prieinama. Būtina padaryti viską, kad e, teisės aktai būtų prieinami visiems, bei visi su tuo susiję dokumentai. Kartais nuteka informacija, kartais kyla interesų konfliktai, iš ko kyla didelės spekulacijos ar iškraipoma rinka. Yra kartais siekio apsaugoti investuotojus, tačiau taip pat būtina, kad būtų atliekama tinkama e, minėtų agentūrų priežiūra. Mes neturime tikslo e, prižiūrėti kaip nors ar drausti kredito e, vertinimo agentūrų veiklą, tačiau norime, kad jos dirbtų pagal taisyklės. Mes girdėjome neseniai apie atveivykusį Lenkijoje, žinome, kas 2011 buvo Italijoje įvykę. Tai aiškiai parodo tai, ką aš norėjau pasakyti. Kredito reitingo agentūros, kai nu, nori, gali labai pakengti jos gali turėti didžiulį įtaką viešajai nuomonė, tad nereikėtų, kad šiomis agentūromis būtų naudojamasi tam, kad būtų galima nuversti demokratiškai paskirtą vyriausybę, nesižvelgiant į tai, ką pasirinko žmonės. E, svarbu užtikrinti, kad nekiltų tokios dirbtinai sukeltos krizės. Kredito reitingo agentūros turi būti prižiūrimos esmos, e, svarbu patiks patikslinti term, priežiūros terminologiją, nes kartais ji dviprasmiška kai kurie aspektai mm, kartais buvo ne visai tinkamai išanalizuoti. Čia Europos komisija galėtų pateikti tinkamus instrumentus esmai tam, kad būtų galima siekti didesnio aiškumo, kad būtų galima pasirinkti aiškesnę terminologiją. Dabar turime keturių e, kreditų agentūrų analizę. E, labiau nukenčia mažos agentūros, kurios e, laikomos yra savotiškai antrarūšėmis. Tarp agentūrų taip pat vyrauja e, tam tikras ko, iš, iškraipimas konkurencijos. Komisija turi padaryti viską, kad tokia situacija būtų užbaigta. Tiek norėjau pasakyti savo darbo dokumente, laukiu kolegų pamastymų ir ačiū esmai bei Europos komisijai už bendradarbiavimą. Dėkuoju. Ačiū, ponė Valė. Esmos atstovas turbūt galėtų pasisakyti, bet prieš tai turėtume išklausyti komiteto narių pasisakymus. Pirmiausia, Jala Sender. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumo atstovui, taip pat ponui Valiui, už tai, kad jis iškėlė tuos kai kurios sudėtingesnius klausimus. Ir norėčiau paminėti keletą rekomendacijų, kurias pateikė auditorumai. Aš manau, kad komisija galės taip pat pateikti atsakymų į tai. Parlamente mes siekiame, kad būtų teigiama parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, yra rengiamas nuostatos skirtos specialiai joms, nu, reikia atsverti tam tikrą tendenciją, tai yra centralizavimo, makro įmonių tendencija, nes patirtis rodo, kad kuo daugiau, kuo didesnė koncentracija, tuo didesnė yra rizika. Ir e, atskilus problemai gali žlugti visą sistemą, jeigu koncentracija yra per didelė. Tačiau yra keliami tam tikri e, reikalavimai MVI. Pažvelkime įvairias įmonės, kurias e, veikia su ESMA, dirba su ESMA, tie reikalavimai kartais yra tikrai dideli. Ir galbūt galėtume pagalvoti, ir galbūt komisija čia galėtų šį beitą pasakyti, kaip siekti didesnio balanso. Nes Kartais gali trūkti kompetencijos e, e, ar konkurencijos stoka gali pakirsti situaciją. Ir šios problemas reikia žvelgti platesnėme kontekste. Čia girdome, kad esma turi nepakankamus išteklius, kaip sakė auditorumai. Nors E, institucija keliami įvairūs dideli reikalavimai. Kai jūs sakote, kad trūksta išteklių, ar jūs tikrai sakote, kad reikia e, šią įstaigą skirti daugiau išteklių? Ir žvelgiant apie apskritai diskusijų kontekstą, pavyzdžiui, Brexit klausimą priimtas tarybos sprendimas šį savaitgalį, kuriame keliami ekonominės ir finansinės valdysenos klausimai. Tai yra vėl tam pasvarbė tema. Todėl norėčiau paklausti auditorumų, ar jų išvados ir rekomendacijos reikš, kad esma turės daugiau darbo ir šioje situacijoje, kuomet atsiranda daugiau spragų, kalbant apie valdysenos klausimus. Atrodo, daugiau parlamento narių nenori pasisakyti, galbūt esma galėtų dabar pasisakyti taip pat. Ačiū pirminkė, gerbimi parlamento nariai, ponės ir ponai, pirmiausia, ačiū auditorumams už jų ataskaitą. Mes džiaugiamės e, šiomis ataskomis po pirmųjų keturių mūsų darbo metų norėčiau šiek tiek išdėsti, ką mes esame nuveikę nuo 11 metų ir po to sureaguoti į kai kurias rekomendacijas, kurias išsakė auditorumai ir parlamento nariai. <clears throat> Pirmiausia, turėkime galvoje, kad kredito reikalų agentūrų reglamentas patvirtintas 11 metais buvo visiškai naujas, tai buvo visiškai naujas sektorius ir jį prižiūrėjo nauja organizacija. Ir auditorumai būtent pripažino tai, kad pagrindas sukurtas geros per pirmosius keturis metus, tačiau pirmiausia, aišku, mes skiriame daugiausia dėmesio registracijai. Įmonė turi būti registruota kaip kredito reitingo agentūra, kad galėtų teikti reitingus ES. Dabar 26 kredito reitingo agentūros yra registruotos, įskaitant ir kai kurios didžiausios Fitch, Moody's, Standard Poor's. Po jų registracijos ESMA gali jas visiškai prižiūrėti, kaip ir nacionalinė kompetentinga institucija. Mes galime aplankyti jų būstinės, galime pareikalauti pakeisti valdymo struktūrą, pakeisti jų politiką ir procedūras ir skirti sankcijas, kaip esame jau padarę 2015 metais. Tuo pat metu ką pripažįsta ir audito rūmai, reguliavimo sistema nėra dar užbaigta, nes papildomojo reglamento buvo pateikti du pakeitimai, antras ir trečias, kurie dar nėra iki galo gyvendinti. Taigi, įskaitant papildomas užduotis ir pareigas kredito reitingo agentūrams, visa tai dar nėra baigtas darbas. Pavyzdžiui, bus sukurta e, Europos reitingų platforma, kuri bus naudinga e, investuotojams, kad jie galėtų palyginti reitingus, jos dar nėra. Taip pat e, mokestis agentūrų įmamas bus peržvelgiamas ir auditorumų nuo 16 metų, tai reikės išrakti taip pat. Toliau konkretesnės rekomendacijos. Dėkojame vėlgi auditorumams už, už jas. Vienas iš klausimų keliamų jų išvadose dėl to, kad rūsta išteklių mūsų priežiūros veiklai. Paaiškinome auditorumams, kad esma patvirtino riziką pagrįstą požiūrį į priežiūrą. Tai yra įprastas priežiūros požiūris, kuomet pirmiausia vertinamos didelės rizikos subjektai ir dėl to esma po registracijos daug dėmesio skiria interesų konfliktams, o tai yra vienas iš, viena iš svarbiausių reglamento nuostatų, siekiant užtikrinti, kad tie konfliktai būtų pašalinti arba sušvelninti, kaip galima daugiau, todėl mes daugiausia dėmesio skiriame tam, kad būtų užtikrinta, kad būtų įdėkta tinkama politika ir procedūros agentūrose, kad jos turėtų atitikties funkciją, peržiūros funkciją, turėtų nepriklausomų direktorių. Taigi tai yra naujos funkcijos tose anksčiau nereguliuojamose subjektuose ir taip pat e, mes analizuojame ir vertiminių popierių prekybą, kurią užsieima analitikai. Tačiau, aišku, analizavome agentūrų pagrindus ir vis daugiau dėmesio skiriame kredito reitingų agentūrų metodikai. Tikriausiai žinote, kaip esma skir skirtingai nuo kitų. Mes negalime kirstis į reitingus ar metodikos e, esmę, tačiau mes turi, galime užtikrinti, kad reitingavimo procesas būtų vykdomas pagal politiką ir procedūras ir čia turi būti tinkamai taikoma metodika, o kai būtinai turi būti pakeista ir mes esame paskelbę dokumentą dėl metodikų tvirtinimo. Mes raginame agentūras nuolat peržiūrėti jų metodikas ir tikrinti, ar jos atitinka tikslus, nes tai yra vykdymo proceso stuburas. Tiek apie priežiūros veiklą. Mums atrodo, kad mes nuveikėme tai, ką turėjome nuveikti, kad nebūtų spragų priežiūros veikloje. Dėl pastabų dėl viešųjų duomenų bankų, kuriuos galėtų investuotojai ar piliečiai e, pasižiūrėti, ieškodami duomenų, mes audito rūmų jums paaiškiname, kad dabartinės duomenų, dabartinės duomenų bankas atitinka esamą reglamentą. Žinoma, mes matome, kad e, būtų galima ją patobulinti, tačiau tuo tarpu mes turime laikytis reglamento reikalavimų. Ir aišku, maloniai išklausysime jūsų pasiūlymų dėl patobulinimų, tačiau mes darome tai, ką turime daryti dėl registracijos nuogastavimų, dėl to, kad e, procesas pagal reglamentą gana yra sudėtingas, tačiau manome, kad registracijos procesas mums leidžia tinkamai patikrinti reitingo agentūrą prieš jai leidžiant teikti reitingus rinkai Aišku, galima gerinti šį procesą, tačiau aš nemanau, kad jis yra susijęs su prastos kokybės sprendimais dėl registracijos ar panašiai. Šiuo metu mes dirbame su daugybė prašymų e, užregistruoti agentūrą, todėl turime patikrinti visus reikalavimus, kad prieš agentūrai leidžiant veikti ES. Na ir pasgaliau komentaras dėl e, galimybių esmai atsižvelgti į naštą tenkančią mažoms ir vidutinėms agentūrams. Na, galima įsivaizduoti, kad 26 agentūrų grupėje yra nemažai mažesnių vidutinio dydžio įmonių. Pagal reglamentą ESMA gali taikyti išlygas, priimdamas registracijos sprendimus dėl atitikties pareigūno, dėl nepriklausomų nevykdomųjų direktorių, direktorių, dėl analitikų rotavimo. Ir kiekvienu atskiru atveju mes tikriname, ar tokios išimtis būtų pateisinamos ir kartais jas tas išimtis suteikiame. Be to, yra reguliavimo techniniai standartai, kurie reikalauja, kad e, agentūros esmai mokėtų uh, e, užmokesčius o mažesnės įmonės, kurių apyvarta mažiau negu 10 milijonų, neturi nieko mokėti esmai. Taigi yra tam tikros nuostatos reglamente, kurios leidžia e, mažesnėms įmonėms lengviau pakliūti į šią, e, e, šią kredėtų rinką. Ačiū, ačiū už šią detalę informaciją. Aš esu įstikinęs, kad ji bus naudinga nariams, o prieš susitikdamas pranešėjų galimybę padaryti išvados. Noriu paklausti audito rūmų, ar norėtumėte sureaguoti į ponios Jela Sender klausimus. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išklausiau to, ką sakė ponas Valy ir ponia Ajala. Iš jų žodžių galima daryti štai tokias išvadas. Jos yra, man atrodo, svarbios ir jūsų komitetui. Pirmiausia, ta kylanti rizika. Kreditų reitingų agentūrų skiriami balai ir panašiai. Tai yra svarbus dalykas, bet norėčiau jums priminti ketvirtąjį priedą. Kitą balą. Pažvelkite trečiame priedė esančią ketvirtą lentelę. Ir čia pamatysite tai, ką nuveikė esma, kai vyko rizikos vertinimas mūsų aptariamoje srityje. Noriu pakartoti, kad tai yra iš tikrųjų labai jautrus klausimas. Tačiau svarbu veikti tinkamai dėl to, kad pradėjom nuo tokios situacijos, kai reguliavimo nebuvo jokio arba jo buvo labai mažai, o štai dabar jau matome, kad yra tam e, e tikrų sprendimų priimta, teisės aktų, kurie yra įsigalioję ir situacija pasikeitė. Kai dėl ECB politikos. Ji komplikuoja prieigą prie rinkos mažiausioms kreditų reitingo agentūroms. Be kita ko, mūsų pranešime mes e, štai turime tokį pasažą, kur kalbama apie šią BCE politiką. Mes e, čia galėtume kalbėti apie tam tikrą lūpikavimą iš palūkanų. Mes sakome, kad Europos centrinio banko taikoma sistema registravimo ir agentūrų kvalifikavimo sistema turėtų tikti ir kreditų reitingo agentūroms. Priešingai, negu tai vyksta JAV, Visos agentūros užregistruotos esmoje nesispindi eurosistemoje. Norėdami pakelti situaciją, kažkokių siūlymų neteikiame, bet manome, kad dar yra galimybių dirbti toliau, kad Europos centrinis bankas atitiktų esmus kriterijus, nes esama yra vienintelė registravimo agentūra toms agentūroms Europos Sąjungoje. Ir galbūt teisėkuros e, atstovai irgi galėtų apie šią situaciją labiau pamastyti. Dar vienas klausimas, kuris buvo paminėtas. Ištekliai kuriuos turi esma. Auditorumai sako, jog atsižvelgianti dabar turimus esmos išteklius, ši nesugebės atlikti visų jai patikėtų užduočių. problema turi būti išspręsta dialoguojant agentūrai ir tiems, kurie priima teisės aktus. Be abejo, reikia atsižvelgti į naujus esmai tenkančius įgaliojimus. Žinote, kad agentūra turi tam tikrą biudžetą, kuri iš dalies kuris iš dalies yra finansuojamas iš ES biudžeto ir taip pat finansuojamas iš mokesčių, e, kurie imami iš e, reitingų agentūrų. Ir apibendrinant galėčiau pridurti štai ką. O kaipgi su tarybos sprendimų taikymu, kurie buvo priimti praėjusią savaitę? Jau sakiau savo pasisakymo pradžioje, kad audito rūmai jau paskelbė savo nuomonę dėl dviejų naujų agentūrų - rinkų ir bankų e, atitinkamų struktūrų, institucijų. Esant šiam kontekstui, kol kas dar negalėjome atsižvelgti į tuos sprendimus, kurie buvo priimti vėliau taryboje. Negalėjome taip pat atsižvelgti ir to sprendimo tarybos poveikį, nes jis buvo priimtas, kaip jūs sakėte, praėjusią savaitę. Mes mes, kai dėl esmos Galime pasakyti, kad labai džiaugiamės su bendradarbiavimu, kurio iš esmo sulaukime. Mes susitikome tam, kad galėtume palyginti turimą informaciją, išnagrinėti aiškius faktus ir visus gautus atsakymus, kuriuos pateikė esmai traukėme į savo pranešimą. Džiaugiamės tuo, kad esma pritarė mūsų rekomendacijoms ir tai bus pagrindas, rimtas pagrindas esmai dirbti toliau. Mes manome, kad situacija bus geresnė, jeigu mūsų rekomendacijos bus įgyvendintos. Ačiū. Okay, Na kągi, paskutinis kalbėtas, gal ponas Valė, mūsų pranešėjas, galėtų apibendrinti vykusią diskusiją. Dėkoju. Dėkoju taip pat audito rūmų ir esmos atstovams už įdomią diskusiją. Norėčiau padėkoti poniai Ajalai Sender, nes kalbant apie breksitą, vėlgi reikėtų pagalvoti, kaip viskas vyktų Tai yra suvereni valstybė turinti savo valiutą ir ji bando primesti sąlygas valstybėms, kurios turi bendrą valiutą, jos nelengvoj padėtyj, tačiau nedaug ką gali nuveikti, nes neturi to piniginio suverenumo. Turėtume paskui pasižiūrėti, kaip į šį politinį klausimą reaguos kreditų reitingo agentūros. Mm, Turėsime progą kitą metą apie tai pakalbėti. Na, be abejo, ta e, rizika šalims e, yra ir jai spręsti būtina, kad agentūros e, veiktų kuo skaidriau, nes e, pats reitingavimas yra labai rimta procedūra. Kaip jau sakiau, pradžioje egzistuoja tam tikras psichologinis poveikis žmonėms ir jų psichologinė reakcija į besiklostančią situaciją, kai matoma, kad kreditų reitingas teikiamas viena ar kitai šaliai, kurią jie kurios jie, kai to šalies nepakankamai žino, reitingo agentūros gali turėti įspūdį, kad situacija ten labai bloga, nors gal iš tikrųjų taip ir nėra. Taigi būtina išspręsti visą eilę tų klausimų. Tai, ką sakė audito rūmai, yra visiškai e, domen primtinas dalykas. O kai dėl išteklių kurti tai naujai regia, e, tai re, registravimo sistemai ir priežiūrai, tai kon komiteto nuomonėje yra pasakyta, jog visi nagrinėjami klausimai turi būti tinkamai motivuoti ir prieš sprendžiant padidinti išteklius reikėtų galbūt atlikti vidaus restruktūrizavimą, tuomet galbūt jų pakaktų mažiau. Ir be abejo, ECON ir KONT komitetai turėtų pateikti savo nuomonę dėl šio dokumento. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje. Dėkuoju, kuponui Valė. Na, aš tikėjausi, kad e, per e, biudžeto kontrolės komiteto posėdį neišgirsiu žodžio Brexit, bet panašu, kad nepavyko man jo išvengti. Na kągi, dėkoju. Taip pat dabar paskutinis klausimas. Tai yra 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, bendrosios įmonės ir mūsų pranešėjas yra ponas Marijan Žan Marinesku. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jums yra žinoma, yra parengti aštuoni pakeitimai susiję su bendrosiomis įmonėmis, Artemis, Excel, ITER ir kitos bendrosios įmonės, tai ir švarus dangus, ir ENI. Aš padalinsiu šios pranešimus į tris e, e, grupės. Pirmiausia, Artemis, Karsel ir Excel. Mes žinome, kad nuo 2014 metų birželio mėnesio buvo e, parengtos pastabos, išvada su pastabomis ir audito rūmai parašė, kad jie negali vertinti įvertinti, ar ekspost uh, uh, auditai buvo atlikti gerai, nepaisant to, kad klaidų lygis yra mažesnis nei 2 procentų valstybėse narėse, bet kadangi taisyklės valstybės, narė, valstybės narėse skiriasi nuo ES taisyklių, neįmanoma gerai įvertinti ir negalima padaryti išvados, kad ataskaitos buvo parinktos gerai. Aš manau, Excel turėtų gauti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jie pradėjo dirbti 2014 metais. Ir iš esmės jie e, naudojasi programos Horizontas 2020 lėšomis, taikydami ES taisyklės remėtų galvoti, ką daryti su Artemis ir Enijak. Gal surasime kokį sprendimą, gal galima būtų atidėti, pavyzdžiui, biudžeto vykdymo patvirtinimą iki rudens. Tam, kad Excelis surastų tuos sprendimus. Nes jei tai nebus padaryta, tuomet Exceliui skirtos nuomonės ir toliau neišvengs pastabų, nes būtent jie dabar užsieima ENIAC ir Artemis lėšomis. Toliau. Du 2014 metais buvo taip pat pastebėta pastabų ir uh, dėl įter. Taigi mes laukiame programos iš ITER. Sprendimas dėl bendrojo valdytojo pateikto projekto buvo atidėtas. Mes turėtume gal birželio mėnesį susilaukti šios programos patvirtinimo, po to įvyks įsamus vertinimas, kurį atliks specialistai ir aš manau, kad mes turėtume atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tam, kad birželio mėnesį įter valdančiojo taryba paskelbtų savo nuomonę dėl šios labai labai svarbios įmonės ateities. Aš remiu įter projektą, bet aš manau, kad mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad ši tarptautinė įmonė galėtų veikti. Toliau kitos keturios e, įmonės, auditorumai neišsakė jokių pastabų, jokių rimtų išlygų, tik kelios pastabos ir Daugiau aš nieko apie tai ir negaliu pasakyti, kadangi da, auditorumai, rūmų išvados e, yra palankios, tai nieko ir negalime pats e, čia pasakyti. Bet aš norėčiau išsakyti bendrą pastabą apie auditorumų rengiamas ataskaitas. SB7 e, ir Horizontas 2020 2014 metai šioms programoms buvo, buvo da, ypatingos, nes GU2 buvo pradėtos tik neseniai ir, pir, ir pirmiausia, iš pradžių gal reikėtų iš, išsiaiškinti, kiek išleidžia bendrusios įmonės, kam jos išleidžia, kokia yra situacija. Ir tik dviejose ar trijose pranešimuose apie tai kalbama. Be to mes turėtume visą tą ištamą informaciją traukti ir į kit, kitus rengiamus dokumentus, nes e, lėšos bus naudojamas 2017 metų ir aš manau, kad reikėtų taip pat susilaukti ir imko įvertinimo tam, kad galima užtikrinti, kad privatus partneriai iš tikrųjų pateiktų e, deramą finansinį ar kitokį įnašą. Dėkoju ponui Marinesku už labai išsamų pranešimą apie bendras įmonės. Dabar pradėsim diskusiją ir ponas Poš pirmasis kalbės. Ačiū, Derekai. Gerbėjai kolegos, gerbėjai ponai ir ponios gerbiamasis pranešėjų. Pirmiausia, aš norėčiau užsakyti kelias horizontinio pobūdžio pastabas. Pirmiausia, Gal kitais metais e, pranešėjas atsakingas už bendrasias įmonės galėtų parengti ir bendro pobūdžio, horizontalaus pobūdžio pranešimą, kuriame galėtume išsakyti bendras pastabas apie visas bendrasias įmonės. Ir tas pranešimas galėtų taip pat pateikti mums aiškesnės informacijos apie kiekvieną įmonę. Ir tuomet galima būtų išsiaiškinti, ar iš tikrųjų e, FB7 yra gerai atskirtas nuo horizonto 2020. Aš suprantu, kad dar liko 2015-2016 metai. Ir kai kalbame apie techninę pagalbą bendroms įmonėms, turime nepamiršti bendrų paramos centrų. Ir būtų įdomu pagvildenti šiame e, pranešime ir apie tai, kokį vaidmenį vaidina tie centrai. Aš manau, kad tai galėtų padėti ir komisijai, ir bendrosioms įmonėms. Pranešėjas tiesiog ir netiesiogiai kritikuoja auditorumų parengtas ataskaitas, jis kalba apie tai, kad daug informacijos yra kartojama ir jisai prašo, kad būtų pateikta ištamesnė informacija, pavyzdžiui, apie nefinansinio pobūdžio įnašus. O auditorumai priešinasi šioms pastaboms, nes jie teigia, kad jie dirba pagal praeitėje patvirtintas taisyklės. Tačiau man atrodo, kad iš esmės tai parodo, kad ta informacija, kurios, kurią mes norime gauti, ji egzistuoja ir ją galima būtų pateikti aiškiau, glaušiau. Man asmeniškai atrodo, kad audito rūmai yra labai patikima institucija. Ir jos, nuo jos patikimumo priklauso beje ir visos ES patikimumas. Ir aš norėčiau, kad mūsų galutinė nuomonė būtų kiek griežtesnė. Toliau šiandien vyks dar šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir iš esmės aš manau, kad išskyrus dvi pastabas mes galėtume visiems suteikti teigiamą biudžeto vykdymo patvirtinimą. Dėkuoju, panas Soltas. Hvala, gospod predsedujoči. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti tema, kurią aptarėme praėjusiais metais gana intensyviai. Tai yra ITER projektas netinkamas valdymas, tam tikra rizika, dėl kurios buvo atidėtas biudžeto vykdymo patvirtintas praėjusiais metais šiame komitete, matomi ir šiandien, ir tai yra liūdna. Dauguma problemų, kurias iškelme praėjusiais metais, tebe egzistuoja ir audito rūmai nustatė, kad vėluojama gyvendinti priemonės. Po, ket, nuo 14 metų tas vėlavimas e, didėjo, biudžetas tik tai didėja. Vidaus peržiūros grupė 14 metais nustatė, kad e, dabartinis grafikas nėra realistiškas ir yra kitų projekto problemų. Mes vis dar laukiame veiksmų plano paskirbimo turėjome jį gauti 15 metų birželio mėnesį, dabar po to jis buvo atidėtas iki lapkričio mėnesio, o dabar jau turėtume jį gauti kažkada šių metų viduryje. Todėl ir neturime jokių duomenų apie grafiką tolesnį ir apie būtiną finansavimą. Klausimas yra, kodėl ši informacija nėra pateikiama viešai. Nepaisant to, Direktorius pateikė pasiūlymus, kurie buvo patvirtinti įter. Ko gero turėtume atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą ir laukti veiksmų plano. Norėčiau sužinoti, ką komisija apie tai mano. Ar komisija turi tą veiksmų planą, ar yra jį mačiusi. Ir ar komisija yra uždegę žalą šviesą tam veiksmų planui. Ačiū. Ačiū. Da, manau, kad yra atstovai iš bendrų įmonių ir galbūt komisijos atstovai norės sureaguoti, atsiprašau. yra čia salės gale bendrų įmonių atstovai. Klausimas dėl Fusion for Energy, nes klausimas buvo skirtas kaip ir komisijai. Gal galite patikslinti, kokios informacijos iš mūsų norėtumėte? Aš komentavau informaciją dėl ITER ypač e, auditos rūmų pastabas komentavau. Ir klausimą uždaviau komisijai dėl įtaro veiksmų plano. Gal galėtumėte išjungti savo mikrofoną? Klausimas yra skirtas komisijai, ne įtaro. Ačiū. Aš, mes nebesame atsakingi už ITER darbą, tačiau mes sekame jų darbą. ITER direktoriaus pasiūlymai buvo skirti ITER tarybai, tačiau komisija ES ir kitų vidaus agentūro vidu atmetė tą grafiką, kuris buvo pasiūlytas, nes mums atrodė, kad jis nėra pakankamai aiškus ir brandus, todėl jis nebuvo viešai paskeltas ir jums nepatiktas skaičius buvo, aš nežinau, koks jis buvo, tačiau jo, jam nepritarė komisija. Jie turės dar pasidarboti ir tikiuosi, kad e, atsakymas bus greitai. Jūsų klausimas, kaip tai susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Ankstesnė komisija sakė, kad tą informaciją gausite, kai bus sutarta. Tačiau biudžeto vykdymo patvirtinimo nebūtina atidėti, kad ji būtų pateikta. Ta informacija bus pateikta ir taip. Ta, tas pats ir dėl kitos informacijos. Aišku, sprendimas jūsų, tačiau tą informaciją, kai bus, jūs gausite. Dėl kitų e, pranešimų, ačiū Jums. Labai gerai, kad siūlote patvirtinti biudžeto įvykdomą dėl kitų agentūrų, e, e, išskyrus Artemis. Čia problema yra tokia, kad situacija yra tokia, kad mes nelabai ką galime padarytume, padaryti. Tikiuosi, kad dėl Excel, tikiuosi, kad e, bus e, rasti sprendimai, tačiau dėl Artemis teisinis pagrindas yra senas ir dėl to kyla problemų ir mes nelabai ką galime padaryti. Aš ar atsakiau jūsų klausimus? Taip, mes galėtume išreikšti nuogastavimus dėl šios informacijos, todėl aš ir siūlau atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą 14 metų dėl auditorumo ataskaitos ir atsižvelgiant į jūsų atsakymą, kuris aiškiai rodo, kad turime rimtų problemų tikslant tam tikras detalės. Problemiška kalbėti apie ką nors, kai neturime informacijos apie planą ir veiklą. Galbūt panas Marinesku dabar gali užbaigti diskusiją. Na, du žodžiai dėl 14 metų. Tai buvo pirmieji E, antrieji bendrųjų įmonių metai. Jie dirbo panaudojant lėšas iš septosios pareigų programos. Tai yra e, jų mokėjimų planas buvo parengtas jau 13 metais pagal 7 veiksmų programą. Tai gal reikia pažiūrėti, kiek jie e, įsipareigojo, kiek jie sumokėjo tuo pat metu jie gavo pinigų iš Horizontas 2020, taigi dirbo pagal Horizontas 2020. Na ir noriu patikslinti, kad biudžete, metiniuose biudžetuose yra atskiros eilutės. E, septintai programai ir Horizontas 2020. Kai kurios agentūros e, jau surengė konkursus Taigi jie įsipareigojo tam tikras lėšas mokėti, tačiau nieko nesumokėjo, tai jas padarė, įvykdė pradinius mokėjimus. Taigi reikia sužinoti detaliau visus tos dalykus ir dėl to aš ir sakau, kad ar galima rasti tą informaciją bendrų įmonių mm, svetainėse, kai kurių atveju taip. Aiškiai parašyta, kiek yra, kokie įsipareigojimai ir mokėjimai pagal Horizontas 2020 ar pagrindų programą, tačiau auditorumuose, rūmo ataskaitose nieko nėra apie tai. Ir tam tikrai procentai dėl įsipareigojimų ir mokėjimų nepateikia realistiško vaizdo. Tai dėl energijos, ITER turi planą, kuris nebuvo atmestas, tačiau buvo paprašyta priklausomai įvertinti, šis procesas vyksta. Jis turėtų baigti baigtas balandžio mėnesį, bus pristatytas birželio mėnesį ir matysime, ar įtartaryba jį patvirtins ar ne. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad daugiau kaip 80 procentų darbo įtara buvo e, išskaidytas vidaus agentų, agentūroms pagal kontraktus. Taigi atrodo, kad pasistumėta į priekį, darbo organizavimas pasikeitė, kas leido jiems pasiekti pažangos. Na ir kadangi 85 procentų darbo yra išskaidyta e, agentūrams kitoms, tai jie eina teisingų kelių. Tačiau reikia dar pamatyti, kiek bus prašoma papildomų pinigų, darbuotojų ir pamatysime, ar tai yra na, e, pateisinama. Na, Nežinau, ar po pranešėjo dar reikia kalbėti, nebent tai būtų labai labai svarbu. Ačiū Jums abiems. Toliau grafikas, terminas pakeitimams yra kovo 4 diena, tvirtinimas komitete 22-23, tvirtinimas per plenarinę sesiją, per balandžio antrąją sesiją. Taigi baigiame šios dienos darbo atvarkės svarstymą. Baigiame tikrai anksti. Prašau nesakyti poniai Greslę, mūsų pirmininkiai. E, e, nesakykite, nes po to per kitą posėdį jį norės atsiimti. Taigi rytoj 9 val. sustiksime ir nepamirškite kortelių. Sakyt.